Nagrinėkime darbo tvarkę ir dabar nebeklausysiu jokių pasisakymų dėl darbo tvarkos. Taigi, pirmadienis. Jokių pakeitimų. Jokių pakeitimų pirmadienio darbo tvarkiai. Antradienis. Posėdis prasidės 9 e, val. komisija taryba padarys pareiškimus dėl oro transporto Europoje. Diskusijos truks iki 11-osios. Nuo 11-osios iki 1 valandos nagrinėsime šiuos klausimus. Pono Baroso pareiškimas dėl komisijos teisėkuros ir darbo programos 2010 metams. Paskui išklausysime komisijos pareiškimą dėl e, humanitarinių atstatymo veiksmų Haityje. Šie du klausimai bus e, darbo tvarkė mūsų antradienį ryte. Balsavimo nebus, o kiti darbo tvarkės punktai liks tokie, kaip kad ir nurodyta darbo tvarkė. Dabar trečiadienis. E, trečiadienį nevyks balsavimas, tai yra vienintelis darbo tvarkės pakeitimas, o visi trečiadienio darbo tvarkės punktai išlieka kaip kad e, išvardyta darbo tvarkės projekte. Ketvirtadienį posėdžio nebus. Taigi, aišku, nevyks ir balsavimas ketvirtadienį. nebus svarstomi klausimai skubos tvarka ketvirtadienį po pietų. Šį pasiūlymą pateikė pirmininkų suiga ir buvo pritarta šiam pasiūlymui vos prieš pusvalandį visų frakcijų vadovai šiam pasiūlymui pritarė. O dabar kiti mūsų darbo tvarkės punktai. Pirmasis iš šių punktų yra vienos minutės pasisakymai. Norėčiau dar vieną dalyką pasakyti prieš pradedant šios pasisakymus. Pagal uh, mūsų 150 taisyklę vienos, ten kalbam apie vienos minutės pasisakymus. Iš patirties matome, kad maždaug du kart daugiau yra norinčių pasisakyti, negu kad tam skiriama laiko. Kad nenuviltume kolegų, kurie, kuriems nesuteikiamas žodis, štai ką ateityje darysime. vėlgi grįžtų prie vienos minutės pasisakymų procedūros. Ji apibriešta mūsų darbo tvarkos taisyklėse 150 taisyklėje. Bus sudaromas 30 kalbėtojų sąrašas. Jie bus parinkti, kad būtų išsaugota tarp narių geografinė ir politinė pusiausvyra. Prioritetas bus numatytas tiems nariams, kuriems nebuvo suteiktas žodis per dvi ankstesnės sesijas, per du praėjusius mėnesius. Visi nariai, kurie prašo e, jiems suteikti žodį, e, visiems bus pranešta, ar jiems e, suteikta žodis ar ne, bet tiems, kuriems suteikta žodis, turi jie dalyvauti, kad būtų, kad jie žinotų, kad jiems yra paskirtas kalbėjimo laikas. Kolegos, Šios taisyklės, kurias ką tik paaiškinau, bus jums išsiuntinėtos elektroniniu paštu. Taigi dabar pradėkime vienos minutės pasisakymus. Order, Dar dėl darbo tvarkos. You, Ačiū ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Aš norėčiau paraginti jūs, kad vėl grįžtume prie balsavimo, tai yra, kai, nu, kuris numatomas per gegužės 5-6 dienos sesiją. Greičiausia, kad e, e, jungtinės karalystės dauguma narių šiaip jau nedalyvaus. E, Ir iš tikrųjų, kaipgi bus galima aptarti dalykus, nedalyvaujant jungtinės karalystės atstovams. Tad galbūt pasvarstykim tada apie gegužės ketvirtą dieną, kadangi šiaip jau, jeigu jūs, jeigu jūs nepritartumėte, tai jūs savotiškai neleistumėte jungtinės karalystės nariams balsuoti. Pirmininkas. Taip, Aš labai rimtai atsižvelgsiu į tai, ką jūs kolega pasakėt, kadangi turim dvi dienas numatytas balsavimui, gegužės penktąją ir šeštąją. Ir tada mes tikrai e, spręsim, kaipgi balsuosim, kaip paskirtisim balsavimą per į tas dvi dienas. O dabar grįžkim prie vienos minutės kalbų. Pirmas kalbėtojas, kalbėtoja, ponia Jolanta Hibner. Vieną minutę jums suteikiama. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmieji parlamento nariai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į genetiškai modifikuotų organizmų pagrindą sukurtus maisto produktus. Komisija dabar jau rengia mm, dabartinių teisės aktų e, pakeitimus, pagal kuriuos numatoma e, valstybėms narėms laisvė spręsti ar įsileisti GMO. Tačiau dabar tokios galimybės valstybėms narėms nėra pagal galiojančius teisės aktus. Komisija greitai pateiks konkretų pasiūlymą, pagal kurį valstybės narės pačios galės spręsti ar įsileisti GMO į laukus. Tačiau sprendimas dėl GMO produktų importo vis dėlto bus dar reglamentuojamas ES lygiu. Galbūt čia bus e, numatomos tam tikros etiketės, rodančios, ar produktas e, sukurtas GMO pagrindu ir tokiu būdu vartotojai žinos, galės pasirinkti. Ačiū. Pirmininkas. Toliau ponas Bodis. Bodi, ponas Dominik Bodi. Kitas kalbėtojas - ponas Trajanas Ungurianų. Pone pirmininkė, Norėčiau priminti parlamente, kad prieš metus Moldovoje e, įvyko tam tikrų iššūkių ir dabar praėjus metams naujoji Moldovos vyriausybė patvirtino, jog orientuojasi į Europą, tačiai vyriausybei reikia ES ir todėl reikia Moldovai greitos finansinės paramos, vizų panaikinimo ir skubaus asociacijos susitarimo sudarimo noriu priminti, e, kad e, Moldovos žurnalistas e, šiaip jau patrauktas baudžiamojom atsakomybėn Transniestrija, tai iš tikrųjų kalbama apie didelį žmogaus teisų pažeidimą ir todėl kreipiuosi į Moldovos ir ES delegaciją, kad šioji imtųsi reikiamų veiksmų tam, kad būtų galima pareikalauti paleisti sulaikytą Moldovo žurnalistą pirmininkas. Labai ačiū. Toliau, ponia Ana Zaborska. Pone pirmininkė, pone generalinį sekretoriau, pone komisijos nary. Aš norėjau pakalbėti parengto dokumento pagrindu, tačiau uh, Tačiau tam tikros, tai yra meteorologinės sąlygos sutrukdė nemažai kolegų atvykti į Strasbūrą, taip pat e, pareigūnams e, buvo sutrukdyta. Todėl naudodamasi progą norėčiau krei, pirmiausia padėkoti Jums, ponė pirmininkė ir generalinį sekretorių, kad užtikrinot tinkamas darbo sąlygas. Dabar oro erdvė uždaryta ir, ir net ir tokiom vis dėlto sąlygom norėjau padėkoti už tai, kad sudarėt sąlygas mums atvykti. Toliau Aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikras darbo tvarkos taisyklės dėl vienos minutės taisyklių. Ir čia jūs teisingai paminėjot, tai yra jūs čia įvardijot tam tikrų tam tikras Europos parlamento kategorijas. Aš norėčiau, kad paaiškintumėt kai kalbėjot, jog e, pirmenybė bus suteikiama tiems, kurie per pastarasis dvi sesijas neturėjo progos pasisakyti, kaip suprasti tas dvi sesijas, kaip jas vertinti. Taip pat ar bus numatoma galimybė pasikal... per pasisakyti per per spontaniškus pasisakymus. Ir be to dabar galbūt paaiškintumėt, kokiu pagrindu buvo atrinkti šitie 30 kalbėtojų, kuriems suteikta viena minutė. Pirmininkas, labai ačiū. Tos mano minėtos taisyklės įsigalios, naujosios taisyklės įsigalios per ateinančią e, sesiją. Ponas Laiftrid. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis Rumunijoje pablogėjo. Pa e, šitų benamių šunų padėtis pablogėjo e, Rumunijoje nuo praėjusio karto, kai mes balsavom už atitinkamą teisės aktą. Todėl tas klausimas susijęs su apskritai gyvūnų gerovės klausimu. Tačiau aš norėjau už tai ką pasakyti. Pone pirmininkė, atsiprašau. Pone pirmininkė, aš kalbu tiesiai. Aš šiaip jau tikrai nenorėjau e, nieko teigiamą pasakyti apie tą situaciją, aš tik tai norėjau pasakyti, kad būtų, būtų naudinga su, su, su, gauti informacijos apie plenarinius posėdžius ir kad mes sulauktume informacijos anksčiau, nes ta informacija apie dabartinę sesiją, plenarinę sesiją gavau sekmadienį ir tikrai man buvo šiaip jau sudėtinga pasiruošti uh, Tad aš norėjau čia tiesiog e, iškelti šitą klausimą kaip e, darbo tvarkos klausimą, kad atkreiptumėte tai dėmesį. Pirmininkas, atsakysiu iš karto, iš karto jums ir atsakysiu. Jeigu dabar e, plenarinis posėdis jau užinų nu, balsuota per e, plenarinę sesiją, tai to fakto jau nebegalima pakeisti. Būtent tai sako mūsų darbo tvarkos taisyklės. O dabar dėl to, kad mūsų plenarinis posėdis turėjo prasidėti penktą valandą, tai yra pagal darbo tvarkos taisyklės, parlamentas būtent tai nusprendė. Todėl tikrai jokių abejonių nebuvo, e, net e, nebuvo iškilę, kad mes neatvyktume į plenarinę sesiją. Ir aš tai norėjau aiškiai pasakyti. Tad šita informacija buvo aiški nuo pat pradžios. Toliau ponas Žoržas Gutas Sabinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Kuknas pastebėjo, kad e, BVP ne visada lengva išmat įvertinti, tačiau galima tikėtis, kad dabar šiaip jau bus, tai yra atlikti bent jau tam tikri tyrimai, e, per kuriuos bus e, įvertinamas BVP. Bet kita vertus, iki šioliniai e, tyrimai nebuvo geri, kadangi nebuvo įvertintas realus BVP augimas. Tad e, galbūt galima būtų kalbėti apie e, naujus statistinius duomenis, tačiau kita vertus reikėtų, reikėtų šiaip jau geriau apibriežti gyvenimo kokybės įvertinimą BVP įvertinimą, tai yra pravartu turėti vienodą sistemą, pagal kurią būtų galima įvertinti socialinius netoligumus, kurie ypač pasireiškia per pastarąją finansinę ir ekonominę krizę. Bilbao. Bilbao. Dėkuoju, pirmininkė. Teismas nusprendė kad Egunkarija laikraščio uždarimas buvo nelegalus. Pagal teismo sprendimą Ispanijos konstitucija ir baudžiamasis kodeksas neleidžia uždaryti laikraščio. Ir ten pasakyta, kad baskų kultūros saugojimas reiškia etos finansavimą, tai yra absoliuti nesąmonė. Tai šitą laikraščio baskų etą nefinansavo ir atvirkščiai taip pat nebuvo yra nepakankama informacijos ir įvykdyti neteisėti veiksmai. Ir iki šiol buvo daug tokių veiksmų įvykdyta ir tai visi ignoruoja. Manipuliuojama žmonių jausmais, demokratija nepasiekia tikro tikslo, žmonės apga, yra kaltinami, kad bendradarbiavo su ETA įvairiuose Baskų šalies regionuose. Dėkuoju. Toliau ponas Trenopolis, prašom. Dėkuoju, gerbama pirmininkė. Praėjusį vasarį Europos parlamente mes vertinam Trautmano pranešimą apie pasaulio nelegalių narkotikų rinką. Nuo 1998 metų sukaupėme labai daug e, duomenų, toje tame pranešime labai daug kalbama apie įvairius statistinius duomenis ir parodoma, kad mūsų kovos narkotikais politika yra neefektyvi, taip pat ir pasaulinė politika neefektyvi. Visos politinės priemonės, kuriomis ėmėmės, nebuvo veiksmingos, nesumažino negali, nelegalių narkotikų paklausos ir e, faktiškai netgi padidino žalą vartotojam ir visuomeniai. 2004 metais Europos parlamentas patvirtino nemažai priemonių, kurias pasiūlė Katanija ir ban, reikėtų plačiau visą tai vertinti. Ačiū, baigėsi jūsų kalbėjimo laikas. Ponas Černetski, prašom. Dėkuoju pirmininkė, ta didelė tragedija, kurią patyrė mūsų tauta, pratradome prezidentą, taip pat štabo pirmininką, vakar e, buvo prezidento žmonos laidotuvės. Aš labai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs išreiškėte solidarumą, už visus Jūsų laiškus, kuriuos gavome iš įvairių valstybių narių. Šitas europietiškas solidarumas, kurį pademonstravote, dabar buvo realiai jaučiamas ir tai mums lekams yra labai svarbu. Dalyvavome Čekoslovak... buvo Čekoslovakijos, Vengrijos, Vokietijos, Latvijos, Rumunijos, Slovenijos e, atstovai, Estijos ministras pirmininkas. Gaila, kad nebuvo tarybos pirmininko ir komisijos pirmininko. Jie negalėjo atvykti, nors atvyko Azerbaidžiano, Armenijos, Gruzijos, uh, E, daug tolesnių šalių atstovai, bet šiaip ar tai visiems, kurie tenai dalyvavo ir buvo su mumis, aš esu labai dėkingas. Dėkoju, o toliau kalbės Hans-Peter Martin, kuris dėja išėjo iš salės. Tada ponas Molceris, prašom. Per vieną minutę aš keletą pastebėjau dėl Serbijos Man atrodo, kad ES žingsniai įkvėpė e, naujos energijos į Serbijos poziciją. Buvo paminėtas Srebrenicos žudynės. E, žinome, kaip Turkija ilgai atsisakinėjo kalbėti apie Armenijų, armenų e, genocidą. Man atrodo, jeigu pasižiūrėsime dabar į bendradarbiavimą Serbijos sutinkamais teismais, E, galbūt nepakankamai dėmesio mes skiriame Serbijai. Bosnijoje reikia, matome, kad žmonės stumiami į daugia tautę valstybę. O jeigu pasižiūrėsime į Turkiją, tai a, e, sakoma, kad ji yra Europoje, bet kaip mes elgiamės su Bulgarija ir kitomis šalimis, reikėtų taikyti vienodus standartus visiems. Serbija tai tikrai yra Europos valstybė. Dėkoju. Dabar ponas Papanikoliu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Neseniai buvo išaiškinta teroristų grupė ir sunaikinta Graikijoje. Tai reiškia, kad mes nepakankamai žiūrime į terorizmo pavojų mūsų šalyje. Smurtas tebe egzistuoja Graikijoje. Nuo e, smurto kenčia jo vykdytojai. Mes taip pat turime galvoti ir į terorizmo šaknis Taip pat žiūrėkime į Europolą, keliaivių duomenų įrašus Eurojustą ir mes turime galvoti, kokie patogenai visuomenėje sukelia smurtą. Mums reikia kažką daryti Europoje, turime žiūrėti į iššūkius ir, e, ir turime suvokti, kaip žmonėms sunku dabar, kad nesiplėstų neapykanta. Dėkuoju, ponas Gairis. Pirmininkė, nariai. Norėčiau skreipti e, jūsų dėmesį į tai, kokie dideli pokyčiai e, pasireiškia žaliavų kainose. Aš esu pas iš Düsseldorfo. Ten daug darbuotojų e, kenčia metalo liejykloje, kadangi e, geležies rūdos kaina padvigubėjo. Ir e, jie bus prekiaujama Londono rinkoje, dėl to dar kaina gali išaukti. E, ji tampa vis brangesnė. Reikia galvoti apie restruktūrizavimą, bet tai gali būti susijęs su darbo vietų praradimu ir vargu ar čia daug ką galime be padaryti. E, mano apygardos rinkėjų kreipėsi į kanclerę ir prašyčiau, kad komisija taip pat atžvelgtų į šį prašymą. Ponas Galageris. Mes žinome, kiek e, sukėlė sumaišties įsivežęs e, ugnikalnis, yra daug neiškumo dėl draudimo bendrovių, e, bet nukentėjo pirmiausia keleiviai, kadangi jie turi susimokėti už viešbutį, ieškoti kitų kelių, parvykti namo ar keliauti kitur. Kai kas savo, kad nieko negalima padaryti, tačiau aš raginčiau draudimo bendrovės ir kitas būti, elgtis protingai. Mes žinome, kad e, tai kainuoja daugeliu bendrovų pinigus, kuriuos neturi, bet reikia čia imtis kaip galima greičiau žingsnių e, kelionių direktyva turi užtikrinti vienodas taisyklės, kurios e, būtų taikomos tokiomis situacijomis. Ir aš prašau, kad komisija atsižvelgtų į tai. Pirmininkė nutraukė. Kalbėtoja dabar e, ponas Morgantis. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegus. kad mes esame Europos institucijų šerdis ir todėl mes turėtume įvertinti ES priemonių poveikį mūsų savivaldybėms, piliečiams. Mums reikia globalinio požiūrio. Tačiau mes turėtume įsiklausyti ir į kiekvieno žmogaus e, reikalavimus Tad e, aš norėčiau, kad žmonės būtų centras mūsų veiklos. Ir todėl norėčiau priminti šiame kontekste e, Bolkensteino vadinamąją direktyvą, kuri šiaip jau turi didelį poveikį nemažai Italijos kurortų. Kodėl? Todėl, kad e, Italija garsėja vaišingumu, E, duosningumu, tačiau šita naujoji paslaugų direktyva būtent visą šitą stumia į pavojų. Pirmininkė, ačiū. Toliau Hans Peter Martinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, mm, kad ne visada sunku suteikti, e, surinkti E, statistiką ir deramai e, ją įvertinti. Ir tai rodo Eurostato, e, Eurostato patirtis sukaupta Graikijos atžvilgių, nes iš dalies tik tai atskleista tam tikrų apgaulės, tai yra statistikos duomenų rinkimo apgaulės atveju per 2002-2006 metų laikotarpį. Klausimas dabar, kas už tą klastą, kas už tą apgaulę turės atsakyti nes atrodo, kad mes šiaip palaikom dialogą su Eurostatu ir todėl tą progą norėtume paraginti komisiją, kad ši imtųsi veiksmų ir padarytų Eurostatą visiškai nepriklausoma savarankiška informacijos rinkimo e, agentūra. Ačiū. Toliau ponas, ponia Karval, Karvaljo. Ačiū, ponia pirmininkė. kalbam apie gamtinę e, nelaimę, kurios, e, kurios e, šiaip jau padariniai labai platus, kuriuos galima įvertinti poveikį, sakykime, sakykim, pelenų poveikis lėktuvų varikliams. Tad šiandien šiuo atveju mes varstysim beje ir oro oro erdvės e, klausimus ir turėtume šiaip jau kaupti e, techninę ir mokslinę informaciją, bet čia šiuo atveju irgi labai svarbus yra ir keleivių žmonių saugumas. ES už tai atsako. Aš tikiuosi, kad mes sulauksim greito ir praktiško sprendimo dėl transporto metodų, e, net ir tokiomis sąlygomis. Mes Atsiprašau, dėja jūsų kalbėjimo laikas baigėsi, pirmininkė. Toliau ponas Ensijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Šių metų pabaigoje įsigalios vadinamoji pašto direktyva, kadangi numatomas šios rinkos liberalizavimas. Tačiau dabartinė finansinė ir ekonominė krizė be abejo turės poveikį šios direktyvos įsigaliojimui. E, dar labiau nukentės pašto sektoriaus e, darbuotojų užimtum, tai yra darbo vietos nukentės, ypač tose šalyse, kurias sunkiau paveikė dabartinė krizė ir tai ypač paveiks taip pat bendras pašto paslaugas atokiuose miestuose ir kaimuose. Tad šita dabartinė pašto paslaugų direktyva tikrai turės nemažų taip pat ir socialinių padarinių. Ir mes turėtume atkreipti dėmesį į galimą socialinį dempingą. Ir todėl norėčiau, kad būtų numatytas pereinamasis dviejų metų laikotarpis. Ačiū. Toliau ponas Frida. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Aš norėčiau pakalbėti apie sudėtingą situaciją, kurioje atsidūręs e, Moldovos žurnalistas Padniestrėje buvo sulaikytas Jis kaltinamas e, tėvinės išdavimu, e, žvalgybinė veikla, bet visi šitie kaltinimai e, juokingi. Tad tikrai padėtis nepavydėtina, beviltiška atrodo. Ir atrodo, kad šiuo, šia, šiuo atveju uh, Tiraspolio vyriausybė stengiasi kaišiuoti pagalius į dabartinės Moldovos europietiškai nusteikusios vyriausybės vežimą. Tad reikia poną Manjaną, mano minėtą žurnalistą, išlaisvinti tuoj pat. Ir tikrai reikia užtikrinti tokią išlaisvinimo situaciją. Ponas Sikirskis. Finansų ir ekonomikos krizė daugiausiai paveikė vargingiausius. ES tengiasi atsižvelgti į poreikius, paskelbė šios metus kovos su socialinė skirtimi ir skurdu metais. ES 14 milijonų žmonių gyvena skurde ir dar daugiau milijonų žmonių susiduria su skurdo grėsme. Apie 20 milijonų iš tų žmonių yra vaikai ir jiems trūksta ne tik tai vaistų, drabužių, jiems trūksta perspektyvų išeiti iš tos užburto skurdo rato. Ir aukštos kokybės švietimo garantija pakeistų šią situaciją. Situacija skiriasi mieste nuo situacijos kaime. Ir manau, kad dabar galima būtų pagalvoti apie dotacijų didinimą. Ačiū, bet jūs laikas baigėsi, pona Svon. Ivon. Dėkuoju, pirmininkė. Na, džiugu, kad ir to kalbėsime apie krizę oro e, sektorija, tai sukelia problemą įvairiems sektoriams Europoje tuo metu, kai mes atsigauname nuo ūkio nuosmokio. Junktinė karalystėje, kaip ir daugelį kitų šalių, e, nepavyks atsigauti dėl to, kad vyriausybė dėl taikos intervencinių priemonių laikosi nuo šalyje, kai reikia imtis aktyvesnių priemonių. Ir mes gausime to naujausius duomenys ir bus jie teigiami, todėl kad vyriausybė įsikišo. Tad labai svarbu kad nepamirštume to, kad ES institucijos irgi įsikištų ir taikytų intervencinės priemonės sunkiais laikais. Manau, kad visos ES institucijos ateityje turėtų užtikrinti, kad e, ateityje mūsų priemonės padėtų verslo įmonėms, verslininkams e, sunkiu metu ir padėtų jiems atsigauti. Dėkoju. O toliau kalbės ponas Kukan. scheint nicht da sein. Dann, um... Atrodo, kad pono Kuka nėra salėje. Ponas Fejo toliau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie biudžeto situaciją įvairiose valstybėse narėse. Stabilumo ir augimo planai įgyvendinami. Žiūrėsime, kokia situacija susidarys įvairiose valstybėse narėse. Na, mano šalyje, Portugalijoje. Ši programa susiduria su nemažai pavojų. Kaip sako komisija, jiems kyla nerimo dėl mūsų situacijos rinkoje, dėl stabilumo, dėl viešųjų sąs, sąskaitos ir mm, kyla taip pat abejonių dėl augimo galimybių. Mūsų pateikti duomenys kelia rūpestį, bent jau mano supratimu, mums kyla nerimas dėl įmonių situacijos, dėl mūsų nugebėjimų fiskalinės politikos srityje, dėl mūsų konkurencingumo. Tai dar nepatenkinama. Dėkuoju, dabar dėl darbo tvarkos, kaip suprantu, norėtumėt pasisakyti, Elapta Dafna. Na, prieš dvi kalbas norėjau pasisakyti, norėčiau kreiptis tą žmogų, kuris kalbėjo apie ES intervencijos priemonės. Kaip jums atrodo, kaip ES turėtų kištis tuo atveju, kai mus apsupo vulkano pelenai? Ką, ką čia ES gali padaryti? Na, vienos minutės pokalbių metu Nėra mėlynosios kortelės procedūros, tad jūsų pasakymas toks yra nepriimtinas, tai nebuvo pasisakymas dėl darbo tvarkos taisyklių ir galbūt jūs galėtumėte su to kolegu dviese pasišnekėti, o ne kelti tokių klausimų plenarnės sesijos metu. Taigi, ponios ir ponai, sąraše e, daugiau kalbėtų nebeliko ir jeigu dar nebent sugrįžo kažkas, tai kas buvo išėjęs, tai jeigu nesugrįžo, mes turėtume baigti šitą pasisakymų raundą. Mm, e, mes informavome, pasisakant e, šio sąrašo e, žmonės elektroniniu paštu dėl darbo tvarkos, prašom. Pone pirmininkė, aš norėčiau, kad jūs taip pat suteiktumėt žodį tiems, kurie norėtų pakalbėti apie moterų padėtį, taip pat suteiktumėt daugiau moter, žodį ir moterims. Dėkuoju kaip lyčių lygybių grupės pirmininkė, suprantu tą dalyką, visą tai man labai artima. Na, bet e, daug kas priklauso nuo to, yra, kas ateina į salę, nuo to priklausys ir kas pasisakė. Na, o dabar galime eiti prie darbo atvarkės ir dabar bus pono Sario pranešimas nagrinėjimas dėl teisėjų kuros delegavimo